Colleagues, ladies and gentlemen, ten. E, Mėly kolegos, ponės ir ponai, 10 valanda lygiai. Dar gal nemažai mūsų narių nesugrįžo į salę, bet turėtume pradėti balsuoti. Pone Patricija Toja jau su mumis yra. Čia mūsų pranešimo projektas dėl parlamento ir tarybos sprendimo dėl 700 MHz dažnių bangų ruožo Europos Sąjungoje. Taigi kalba apie dažnių spektrą. Kaip visada pabandysime pirmiausia, ar veikia balsavimo aparatūra. Prašom balsuoti. Užduosiu klausimą, ar iš dalies jūs tenkina JAV rinkimų rezultatai. Iš dalies akcentuoju. Na, o dabar balsavimas baigtas. Taigi 21 iš dalies patenkintas, 12 kolegų, nežinau ar jie visiškai nepatenkinti, ar tik iš dalies, bet balsavimo nekartosime. 21 iš dalies patenkintas. Pradėkime dabar balsuoti. Pirmasis e, kompromisas ir vienas A kompromisas priedas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Trečias kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Penktasis už, prieš susilaiko pritarta. Šeštas už, prieš susilaikė. Dar kartą pakartosiu, sako pirmininkas. 176 pakeitimas. Ponas Karinš, atsiimame šį pakeitimą. Pirmininkas, turiu, neturiu informacijos, kad atsiimtas, e, taigi atsiprašau, dar kartą. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. Šeštasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Septintas už, prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis už, prieš Atsiprašau, 203 už, prieš, susilaiko, pritarta. Aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Devintasis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dešimtasis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Vienuoliktas kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. Dvyliktas kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 12a kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 13 už. Prieš susilaiko pritarta. 14 kompromisas už. Prieš susilaiko pritarta. 15 už. Prieš susilaiko pritarta. 16 kas už. Kas prieš, kas susilaiko pritarta. 17 už. Prieš susilaiko pritarta. 18 už. Prieš susilaiko pritarta. 19 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 20 už, prieš, susilaiko pritarta. 21 už, prieš, susilaiko pritarta. 22 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 23 už, prieš, susilaiko pritarta. 24 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 25. kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 26. kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 27. kas už, prieš, susilaiko pritarta. 16 penktoji konstatuojamoji dalis ir pakeitimai 132, 133 drauge. Jie identiški kas už, prieš susilaiko atmesta. Dvyliktasis pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. 134 už, prieš, susilaiko, nepasitikrinkime. Karts nuo karto reikia pasitikrinti kai kuriuos dalykus. 134 pakeitimas. iš EPP frakcijos e, vienu balsuojančiu per daug, dabar tvarkoj. Dabar balsavimą baigiame, rezultatas aiškiai atmesta. Ir dabar einame prie pas galutinio balsavimo dėl dokumento. Žinoma, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Dėkoju, balsavimą baigiu. Dar vienu per daug iš EPP frakcijos dabar tvarkoj. Vasavimą baigiu. Aiškia dauguma pritarta. E, balsuojame dėl tiesiekros rezoliucijos. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimą baigiame. Labai aiškiai pritarta. O dabar balsuojame dėl tarp institucinių dėrybų. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Puiku, taip pat pritarta. Ponetoja, pranešėja turi žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš noriu labai visiems draugiškai padėkoti, visiems tiems, kurie prisidėjo prie to, kad pasiekėme gerą ir subalansuotą rezultatą. Dėkoju ponui Hokmarui ir visiems kitiems kolegams, kurie leido mums pasiekti šį rezultatą. Ačiū taip pat ir visiems kitiems mano padėjėjams ir e, mano bendradarbiams. Dėkoju kolegos, dėkoju pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Toliau 13 darbo tvarkės klausimas. Europos audito uh, rūmų atstovų vizitas, keisimės nuomonėmis su ponu Aleksu Brenningmajer, kuris yra audito rūmų narys. Norėčiau pakviesti poną Brenningmajer. Prašom sėstis. Europos audito rūmų metinė ataskaita apie 2015 metus. Kolegos, labai prašau nebe kalbėtis tarpusavėje salėje, o jeigu negalite nustoti kalbėtis, tai turite dinkti iš čia. Du galimi bū keliai. Nustokite kalbėti arba labai apgailestauju, bet dinkite iš čia išnykite. Kolegos. Ponas Benikmajer yra atsakingas už konkurencingumą ir augimo auditorumuose. Prieš pradėdamas dirbti auditorumuose 14 metais ponas Beninkmaier buvo Niderlandų ombudsmenas. Taip pat jis yra dirbęs teisėjai vairiuose Niderlandų teismuose. Jisai buvo vienu metu e, aukščiausio administracinio teismo vicepirmininkas. Labai svarbios pareigos. Tai jis taip pat e, seniai dirba akademinėje srityje turi e, daktaro, filosofijos daktaro laipsnį Tilburgo universiteto teisės srityje, taip pat Utrechto universiteto e, garbės profesorius jis yra. Mums, ITRE komiteto nariams, labai svarbu yra išsiaiškinti Kokia yra audito rūmų nuomonė apie konkurencingumo ir augimo bei horizonto 20 skyrius? Prašom žodis Jums. Dėkoju, pirmininkė, už pristatymą mano ir taip pat norėsiu pristatyti Jums mūsų išvadas, e, konkrečiai penktas straipsnį mūsų metinės ataskaitos minėsiu labai trumpai. Pradžioje kalbėsiu ir noriu akcentuoti vieną svarbų klausimą. Inovacijos audito srityje. Savo įžanginėje kalboje aiškiai pasakysiu, kodėl labai svarbu novatoriškai atlikti auditavimą, ypač Horizonto 2020 srityje. Ir kaip žinote, inovacijos taip pat susijusios su Horizontu 2020. E, pradėsiu nuo svarbiausių dalykų ir mm, kalbėsiu, ką mes pamatėme, kodėl, pavyzdžiui, naudos gavėjai nesilaiko reikalavimų ir taip pat kalbėsiu apie inovacijas, pasitikėjimų pagristas e, požiūris. Ir, e, kaip sakiau, kalbėsiu apie tai, kodėl naudos gavėjai nesilaiko reikalavimų ir ką reikia daryti su tuo. Horizontas 2020, kaip e, matėme, pamatėme, e, E, lyginant su septintaja pagrindų programa, yra jau daug pažangos pasiekta ir mes e, tarsi žiūrime į praeitį e, kitais metais ir ateityje turėsime daugiau informacijos apie horizontą 2020, bet dalis dar dalykų susijęs su ta pagrindų programa investicijomis ankstesnėmis į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Jeigu pasižiūrėtume į nevykdymą reikalavimų, 4,4 procentai tokia buvo 15 metais klaidų norma, 14 buvo 5,6, o 13 4 procentai. Klausimas. E, Ir ar tikrai pagerėjo patys ar ne, aš nežinau tikslaus atsakymą, nes pirmiausia galime pasakyti, puiku, komisijos narys Moidaš e, sugebėjo užtikrinti, kad nuo 5,6 iki 4,4 procentų sumažėtų klaidų lygis. Bet um, kita vertus, tas pokytis nėra labai didelis. Kitais metais vėl galime pamatyti 6 procentus. Ir jeigu manęs tuomet paklaustumėte, ar E, komisijos nesmoidas turi rimtų problemų, atsakymas mano būtų ne, nes tie skaičiai pagal mūsų metodologiją nėra labai dideli, reikšmingi. Ir kyla klausimas, kaip novatoriškai audito rūmams dirbti ir kaip auditavimas komisijos turi pagerėti, kad žinotume tiksliau, kas iš tiesų vyksta. Aš e, pateikiau šį klausimą auditoriams Ir mes bandėme išsiaiškinti, kas vyksta Europos politikoje. Šiais atėj ir atsakymas yra gana paprastas. Viso audito pagal penktąją skyrių dešimt elementų yra susijęs su 77 procentais visų e, numanomų skait, klaidų lygių ir iš tų 4,4 procentų 3,8 procentai yra susiję tik su dešimčia atvejų. Aš galiu paminėti visus tuos atvejus ir e, mes e, e, tam tikrais atvejais, kai matėme, kad tikrai kažkas yra negerai, susiekėme su Olafu, bet e, daugiausia problemų yra susijęs su sąnaudų deklaracijomis ir su darbuotojams, e, su darbuotojais susijusiomis išlaidomis, kurios buvo įtrauktos į ataskaitas. Taip pat e, su tam tikrų projektų įgyvendinime dirbančiais konsultantais. Ar jie yra e, vidiniai konsultantai pigesni negu išorės? Bet taip prieštarauja uh, E, taisyklėms, nes negalima priskirti išlaidoms e, išorės konsultantų prie jiems skirtų išlaidų. Ir mes e, iš tų 77 procentų labai aiškiai išskyrėme atvejus, kurie susijęs su klaidomis. Ir štai ką aš norėčiau dabar paminėti nes kartais mes nematome miško užkliuvę už vieno medžio. Mes labai tiksliai apibrėžime taisyklės, o paskui e, pamatome pavyzdinį dotacijų susitarimą, sutartį pagal horizontą 2020 jeigu aš e, kalbėjau su mokslininkais ir jie sakė, kad pavyzdinis susitarimas yra maždaug 700 puslapių. Ir reikia jį taikyti ir kaip galima mokėti viską mintinai, kai yra gyvenami sudėtingi e, projektai tarptautiniai mokslinio tyrimų srityje. Kaip taikyti tuos 700 puslapių? Ir problema yra ta, kad nepasitikima iš dalies audito sistema, nes manoma, kad jeigu nukrypsti nuo taisyklių, tai iškart tave įtaria sukčiavimu. Ir štai ką aš norėčiau pastebėti ir paaiškinsiu, kodėl. Kodėl naudos gavėjai nesilaiko taisyklių? Aš apie tai kalbėjau su komisijos nariu Moidaš, taip pat e, komisijos narė Georgieva ir komisijos darbuotojais su horizonto 2020 ir 7 pagrindų programos naudos gavėjais. Ir klausimas, kodėl nesilaikoma taisyklių, yra du atsakymai. Kai kurie nenori laikytis taisyklių. Nedidelė dalis yra jų, bet jie egzistuoja. O didelė dalis negali visko įvykdyti, visų reikalavimų įvykdyti, jie daro klaidas, suklysta, bet netyčia taip atsitinka. Ir atsiranda poreikis novatoriškai žiūrėti viską. Inovacijos audite tai yra pasitėjimų. Pagrįstas požiūris tai labai svarbu. Mes su daugeliu uh, naudos gavėjų apie tai kalbėjome. Jie sako, mes esame profesionalai, mes nenorime klysti. Ir norime turėti teisinę iškumą. Nes jeigu aš pradedu įgyvendinti programą, patiriu išlaidų ir aš tikiuosi, kad mano išlaidų deklaraciją komisija patvirtins. Jeigu yra problemų, tai kils pavojus mūsų darbui. Svarbu yra E, tai, kad tiek naudos gavėjai, tiek komisija gali pasimo, galėtų pasimokyti iš klaidų. E, septintoji pagrindų programa ir horizontas 2010 yra tolesnis e, mokymosi procesas, jis turėtų tęstis. Bet matome, kad ši išmokų sistema dažnai veda link klaidų, visai netyčia atsitinka, e, pas, pasitaiko klaidos, mes tą pastebime metai iš metų. Vienkartinės išmokos požiūris galbūt būtų kur kas geresnis kelias arba tam tikrų sumų numatymo sistema. Taip vadinamų entitlements sistema išmokant lėšas. Teisinis aiškumas yra e, svarbus, nes turime e, daugia pakopę auditavimo sistemą. Pavyzdžiui, universitete ar grupė universitetų veikia auditoriai, komisijoje taip pat auditorumai taip pat turi savo auditorius ir visi atlieka savo vaidmenį nuo pirmųjų metų iki antrųjų, iki trečiųjų metų ir vyksta diskusijos apie tai. Ir žinome, kad komisija įkūrė tokį paramos centrą, kuris padėtų naudos gavimams išsiaiškinti taisyklės ir geriau gyvendinti jas. Ir E, taip pat e, vienas, dar kitas klausimas - asmeninės išlaidos, teisės į jas. Galite įsivaizduoti, kiek kyla diskusijų, pavyzdžiui, ar reikia eiti į kairę, ar į dešinę, ar dar kur. Ir e, matote, kokios yra pasiekmes tų taisyklių sudėtingų. Ir Norėčiau aš pakalbėti toliau apie teisinį iškumą ir tiesioginės, bet netiesioginės sąnaudas. Pagal horizontą 2020 matome, jau šią programą įgyvendinant, atsirado daugiau pozity, pozityvių dalykų. Galima netiesioginėms e, sąnaudoms priskirti 25 procentus, o kiti 75 procentai yra tiesioginės išlaidos ir jos turės spindėti deklaracijoje. E, Taigi galima maksimizuoti e, finansavimą, užsitikrinant kaip galima daugiau tiesioginių e, sąnaudų, išlaidų ir e, mažinti tai, kas laikoma netiesioginėmis išlaidomis. Ir taip pat, pavyzdžiui, vanduo, elektra, tam tikros sąskaitos už kai kurias vidinės paslaugas. Mes matome tuos elementus ir ar reikia atskirų sąskaitų, tam tikroms kitų sąskaitų dalims ir panašiai. Visa tai yra susiję su interpretavimu ir dažnai neteisingai yra suprantamos taisyklės. Ir galbūt mm, dėl to atsiranda klaidų. Tai e, yra pavyzdys to, kas gali atsitikti. Ir dabar, baigdamas, noriu pakalbėti apie galimybės jums pagerinti sistemą. Trys yra labai svarbus klausimai – finansinio reglamento peržiūra, tarpinė daugiametės finansavimo programos peržiūra ir tarpinė horizonto 2020 peržiūra, vertinimas. Ir štai ką norėčiau dabar pasakyti. Ehm, mano komisijos nario Moidaš ir komisijos narės e, Georgijos problema diskusijas išėjęs yra tokia. Aš kėliu klausimą, koks yra pagrindas audito, ponios ir ponai? Pagrindas yra sveikas protas. Taip galima atsakyti šį klausimą. Ir auditoriai tą verčia taisyklėmis. Kitas žingsnis yra toks, mes taikome taisyklės. Ir taisyklės taikome labai griežtai. Tai yra geras, puikus darbas, galima sukontroliuoti, kaip veiksmingai e, naudojamos lėšos ir galima reikalauti atskaitomybės, bet galiausiai kyla klausimas, ar tai, ką mes darome, yra pagrįsta sveikų protų. Aš tokį klausimą kėliau abiems komisijos nariams, Moidoš ir Georgievai. Jeigu, pavyzdžiui, mes audituojame tam tikras politikos sėtis, ar mes tikrai vadovavomės sveikų protų visuomet. Toks yra e, pagrindinės Europos piliečiams kylantis klausimas. Ar tai turi kokios nors prasmės? Ir galbūt reikia kai ką kreipti daugiau dėmesio ir komisija bando tai daryti. Tai yra veikla, veiklos rezultatai, o ne taisyklių laikymasis. Tai taip pat labai svarbu ir visuomet e, reikia galvoti apie tą sveiką protą. Taigi, ką aš norėčiau jums maloniai pasiūlyti? Prašyčiau į finansinį reglamentą įrašyti atitinkamas nuostatas, pavyzdžiui, straipsnį, nulinį straipsnį. Visuomet, kas bebūtų ten parašyta tame finansinėme reglamente, e, kai, kai žmonės įskaito, jie turėtų vadovauti sveiku protu. Bet kartais gali paaiškėti, kad tas sveikas protas nėra taip jau dažnai pasitaikantis dalykas. Ir kokie kriterijai yra, kai bandoma e, vadovauti sveikų protų, bet kartais žmonės nebesupranta, kas yra tas sveikas protas. Ačiū Jums uždėmesi. Very, very your... Labai ačiū už Jūsų pasisakymą, už pamastymus šią temą, nes kalbam ne vien apie techninius dalykus, bet ir e, apie esminius klausimus, kurie susijęs su ES biudžetu. E, Europos audito rūmai, rūmų ataskaita už 15 metus buvo paskelbta prieš mėnesį. Ir e, dabar žiūrima, kaip biudžetas buvo vykdomas, kokios klaidos, kokių klaidų buvo įvairių dotacijų veiksmingumas, rezultatai, kurių davė e, Europos e, biudžeto e, būtent lėšų panaudojimas ir klausimas jūsų, ar tai prasminga buvo, bet to labai svarbus pavyzdys horizonto 2020. Kitas dalykas tai penktas ataskaitos skyrius, kur kalbama apie konkurencingumą, augimą, darbo vietas, Tad su tuo susiję daug mūsų komiteto e, prerogatyvų. E, turiu galvoje tokias programas kaip Galilėjo, Kopernikus, kartu e, Horizontas 2020. Tad e, tai mus domina. Pona Seller, EPP frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, dabar jau e, pradėjom naują e, bendradarbiavimo etapą tarp parlamento ir, ir auditorumų, bet noriu paminėti auditorumų ataskaitą apie Europos technologijų institutą, kuris dabar e, vėlgi e, e, norėčiau pabrėžti porą dalykų susijusių su bendradarbiavimu tarp Europos parlamento ir audito rūmų. Čia vėlgi tarsi Platono Ähm, čia galima visą šitą palyginti su Platono uh, užsisklendusio uoloje uh, situacija. Aš pats pateikiau keletą pakeitimų šitam uh, būtent praneš, pranešimui, nes čia vėlgi mes susumuojam auditorumų E, apibendrinam auditorumo ataskaitą, bet aišku, galim numatyti ir tokį preliminarų bendradarbiavimą tokiais e, atvejais, kaip, sakykime, horizontas 2020 čia tiesiog komisija, e, remdamasi tuo, lengvai galėjo leisti, leisti lėšas Bet klausimas, o tada kaipgi tai pažiūrėtų auditorumai, institu, institucijos sprendžia būtent dėl, e, e, pat, parem, tai yra dėl išlaidų, e, kiek po to jos norės m, mm, turėti reikalų su auditorumais. Čia vėlgi buvo minimas veikas protas kalbama apie sąnaudų modelius, bet visais tais atvejais e, paprastai vėlgi rengiami, sakykime, konkursai, e, kai e, atrenkami pasiūlymai sąnaudų pagrindų. Tačiau kalbam apie gana sudėtingą kartu apskaitos sistemą Ir čia kalbam vėl apie darbą, kurį reikia atlikti ir kita vertus to darbo sąnaudas. Ir galiausia turim skaičių. Sakykime, vidutinės įmonės, e, kai joms nebuvo, tai yra, kai nebuvo numatytos dotacijos siekiant horizonto 2020 tikslų. Bet e, vėlgi tokių vidutinio dydžio įmonių e, tai tik tai trečdalį gavo, negu kad e, tikrai būtų galėjusios gauti. Tad jų dalyvavimas įvairiose programuose uh, Mm, irgi labai brangiai kainuoja ir tada vėl klausimas kyla dėl būtent tokios ekonominės e, logikos. Nes jeigu e, tiesiog e, pasiūlymų pareiškėjams dalyvauti programuose tiek, tiek brangiai kainuoja didelės labai dalyvių sąnaudos ir tai tikrai vidut, vidutinio dydžio įmonėms e, tai tikrai brangiai kainuoja ir tiesiog ekonominių požiūrių tai nepriimtina. Dabar vertindami apskaitos e, sistemą, tai čia paprastai, kai kalbama apie vėlgi tiesiog tris skirtingas apskaitos sistemas e, kiekvienam projektui. Tai per daug sudėtinga. Čia vėlgi skiriasi nacionaliniai modeliai nuo ES. O klausimas, esminis klausimas yra toks, ar turi prasme numatyti lėšų, sakykime, mokslinio tyrimų projektams e, valstybėse narėse. E, tame kontekste, kai e, Europos auditorumai sako, kad nacionalinės apskaitos sistemos nepriimtinos. Pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, Suomijoje apskaita kainuoja pigiau negu, sakykime, apskaita Vokietijoje. Tačiau žiūrint į reikalą iš nacionalinės ekonomikos. Tai jei, sakykime, kalbama apie tų pačių institucijų projektus, tai ar tikrai turi prasme e, kelių apskaitos sistemų turėjimas? Ar čia iš tikrųjų taip reikia nepasitikėti nacionalinėmis apskaitos sistemomis ir e, turėti tokią Europos apskaitos sistemą? Tiesiog pateikiau keletą pavyzdžių. Dabar dėl supaprastinimo, vadinamųjų teisės aktų supaprastinimo užmojų. Čia kalbama apie supaprastinimą, bet kita vertus tie vadinami supaprastinti teisės aktai vėlgi yra kelių tūkstančių puslapių ir po to mm, žiūrint, kaip įgyvendinamos tos nuostatos, vėl pasitelkiamos kelios nacionalinės e, ir ES apskaitos sistemos. Dar Mm, sakykime, galima paminėti šeštąją, septintąją mokslinių tyrimų programas ir čia vėl horizontas 2020 aktualus šiuo atveju. Visa tai yra labai svarbu, sprendžiant dėl tolimesnių dalyvavimo projektuose taisyklių, nes priešingų atveju mes kalbėsim apie supaprastinimą ir, ir supaprastinimo vardan parengsim ten kelių šimtų supaprastinimo vadinamų dokumentų. Čia dėkui, jūsų išvada gal ir netikėta, bet ko gero artima tiesai. Dabar žodis kolegai Šonkelį. Dėkoju, ačiū prelegentui už aišku pasisakymą ir problemų išdėstymą. E, jis minėjo, kad kai kurie naudos gavėjai netitinka reikalavimų, nes neturi pakankamai patirties, bet yra ir tokių, kurie nenori laikytis reikalavimų ir kad čia reikia tam tikros spaudimo. Tai aš norėčiau sužinoti tie nesilaikantys reikalavimo. Ar taip atsitinka su jais pirmą kartą, ar pasikartojantis tai yra reiškinys. Ir e, kokiu veiksmu prieš juos imtasi praeitįje. Ir jeigu jie ne pirmą kartą nesilaiko reikalavimų, tai kokią spaudimo jums norėtųsi matyti įsivaizduoti, kad ES lėšas patenka įvairioms institucijoms, kurios tyčia sukčiauja, e, reiškia sutikti su tam tikrų įžeidimu. Tai visiškai neprimtinas elgesys. Na ir taip pat e, žodžių sveikas protas, taip dažnai dar nebuvau girdėjęs, naudojant uh, ar minint e, parlamente, bet aš e, e, pritarsiu savo kolegai, kuris kalbėjo apie tą galybę apskaitos sistemų, kurios yra taikomas, tai jokių būdų nėra sveiko proto dalykas. Gal jūs galėtumėte mums paminėti keltas ryčių, kur tas sveikas protas galėtų būti taikomas, bet taip, taip nėra nėra prasmės apie tai kalbėti, tie dalykai neatsirado per vieną dieną, tai ilgalaikiai reiškiniai, vadinasi, jau atėjo laikas mums veikti. Tad norėčiau išgirsti iš jūsų pavyzdžių. Dėkui. Ačiū kolegai. Ponui Korlyčiak žodis. Ne, ponia Kudryčka, pirmininkas pasitaiso, atsiprašau. Nėra tas pats dalykas. Ponas Kurličiak ir ponia Kurlička nėra tas pats asmuo. Okay, I will speak in Polish language. Kalbėsiu lenkiškai. Pane Kudrycka. Manau, kad e, būtina auditą daryti novatorišku. Tai yra labai svarbu. Bet, bet, bet dar svarbiau, kad e, naujoviškų veiksmų imtųsi ir Europos komisija. Jūs paminėjote supaprastinimą. Ir iš tikrųjų, kaip jo pasiekti, jeigu 700, jeigu, jeigu, jeigu sutartyje yra 7, 700 puslapių. Jeigu sustarimas dėl dotacijos yra 700 puslapių ilgio, tai susidaro įspūdis, kad gauti tokią išmoką, tokią dotaciją. Įmanoma tik tai pasisamdžius kažkokią ekspertų firmą. Iš to tos ekspertų firmas, konsultantų firmas labai daug uždirba. Ir tai reiškia, kad mokslo tyrimosios institucijos turi labai daug išleisti rengdamos projektą. Taigi problema dažniausiai yra susijusi su, su tais formalumais. Ir labai dažnai prašymai gauti dotaciją būtent dėl to ir įstringa. Ar e, galėtumėte e, pasakyti, ar patikrinote, kiek, kiek yra atvejų, kai dotacija buvo atsisakyta skirti dėl formalių priežasčių. Nors e, to prašymo e, mokslinė kokybė buvo pakankama, o netitiktis e, buvo tik tai formalumuose. Gal galite pasakyti, kiek tokių prašymų paraiškų buvo atmesta. Pirmininkas, dėkoju už jūsų pastabas, ar būtų kas norinčių dar kalbėti Pane Bėrink. Dėkoju, ačiū už paaiškinimus. Aš turiu keltą klausimų. Pane Viernik, jūs paminėjote, kad komisija ketina kurti sistemą, kuri leistų ieškoti sinergijos tarp horizontas 2020 e, ir ES struktūrinių fondų panaudojimo. Komisija planuoja detaliai ištirti tų fondų koordinavimą ir 2018 apie tai paskelbti ataskaitą. Ar jūs manote, kad yra pakankamai laiko, kad galima būtų išspręsti netitikimus ir trūkumus? Toliau ataskaitos ketvirtame skyriuje jūs kalbate apie klaidų lygį, kuris yra 4,4 procento. E, kiek iš tų pinigų yra susigražinta? Ir ar ex ante kontrolė, vertinant projektus, tą problemą sušvelnintų? Ar E, iš tikrųjų e, supaprastintos taisyklės gali padėti sušvelninti šią problemą. Jūs taip pat paminėjote, kad įgyvenimą e, prižiūrinčios institucijos kartais nesutarė dėl to, kaip galima būtų susigražinti netinkamai išleistas lėšas. Iš kur kyla tie nesutarimai? Uh, ir kokie galėtų būti sprendimai, kurie užtikrintų, kad tie susigražinimai vyktų sklandžiai. Jūs taip pat e, kalbate apie komisijos e, tam tikro centro sukūrimą, kuris leistų kontroliuoti išleistas lėšas pagal septintąją pagrindų programą ir horizontas 2020. Tačiau jūs paminėjote vieną programą, kuri galės pasinaudoti 2 e, milijardais eurų, kuri nepatenka į tą numatytą kontrolės sistemą. Kodėl to kol kas nėra padaryta? Dėkui. Very much, madam. Mr. Eller. Dėkoju. Kolegiai, žodis ponui Eiler. Aš e, pirmiausia pradėsiu nuo struktūrinio pobūdžio klausimų. Na, audito rūmų auditai ir ataskaitos praeitie rėmėsi tam tikromis taisyklėmis susijusiomis su pinigų skirimu ir panaudojimu. Horizontas 2020 programoje auditai daugiau orientuojasi jau į pasiektus rezultatus. Ir iš dalies tai atspindi e, ir komisijos e, audito sistemą E, ankstesnis požiūris susijęs daugiau su praeitimi, o, e, o e, naujasis požiūris orientuotas į rezultatą, daugiau žiūri į ateitį, nuo to priklauso ir, pavyzdžiui, auditorių parinkimas. Taigi, e, štai kokį klausimą turėčiau. E, dėl e, laikotarpio vidurio peržiūros, kalbant apie daugiametę finansinę programą ir horizontas 2020, kokie būtų jūsų pamastymai apie tai, ar pakanka tų nuostatų, kurios jau yra teisė, teisės dokumentai įrašytas. Na ir dar vienas dalykas. Jeigu turite tam tikrą sistemą, tam tikras dalyvavimo taisyklės, tai ar tai e, apibrėžia vien tik tai apskaitos e, patekimo struktūrą, e, atlikimo struktūrą, ar apibrėžia ir E, pačio mokslinio darbo struktūravimą e, pilnos kainos e, modelis leido pinigus skirstyti kiekvienam projektui atskirai. Ir juo buvo buvo užgriebama šiek tiek plačiau ir tada buvo grįžta prie e, paprastesnio e, klausimo susijusiu su fiksuoti, fiksuotomis išmokomis ir taip toliau. Bet e, klausimas toks, ar tos taisyklės tokioms programoms užtikrina geriausią galimybę įsitikinti, kad lėšos nėra E, išleidžiamas neteisėtai. Manau, kad į kai kuriuos dalykus prieš pradedant galvoti apie naujas dalyvavimo taisyklės turėtų būti iš naujo permastyti ir dėl jų turi susitarta dar prieš tai. Ponas Buzek. Aš norėčiau paklausti apie valdymo kokybę vykdant projektus. Nes yra atveju, kai toje pačioje srityje projektai kartais yra valdomi komisijos, Horizontas 2020 programoje ar septintoje pagrindų programoje, o kiti projektai valdomi valstybių narių, nes e, pinigai ateina iš struktūrinių fondų, o, o tema, tyrimo tema gali būti labai panaši. Ar, ar jūs matote skirtumą valdyme, kokie tie skirtumai yra, e, kokios e, galimybės užtikrinti tokio valdymo veiksmingumą, lyginant valstybių narių valdymo sistemas ir komisijos valdymą. Dabar uh, ponas Patrick Child e, gauna žodį Europos komisijos uh, augimo direktorato vardu. Dėkuoju. Tiesą sakant, mokslo tyrimų ir inovacijų generalinėme direktorate esu direktoriaus pavaduotojas Ir iš tikrųjų labai esame patenkinti, kad jūs surengėte šią labai savalaikę e, diskusiją. Labai svarbu, kad jūsų komitetas e, rimtai domisi finansinės kontrolės dalykais. E, mes turime atskirą generalinį direktoratą, kuris atsako už augimą. Mes esame ne tas direktoratas, bet aišku, Mes e, esame pasiryžę kiek galima labiau prisidėti prie e, komisijos pirmininko augimo darbo tvarkės. Taigi visų pirma noriu e, pasakyti, kad labai artimai bendradarbiaujame su audito rūmais ir ponu Brenningmajeriu atidžiai susipažinome su kasmetinės ataskaitos e, nuostatomis, ypatingai penktojų skyrių, matome subalansuotą vertinimą tos pažangos, kuri pasiekta supaprastinta, e, pasiekta įgyvendinant e, Horizontas 2020 programą E, tos nuostatos yra svarbios e, visai virtiniai generalinių direktoratų ir kitų institucijų, e, kurios įgyvendina tą programą. Tai užtikrins geresnę dermę jų veikloje, pagerins naudos gavėjų prieigą ir taip toliau. Tai sveikiname auditorumų išvadas, sveikiname rekomendacijas, priimame jas ir e, draugės Europos parlamentu e, dirbsime įgyvendindami tas e, rekomendacijas. Šios dienos diskusija, man atrodo, akcentavo du labai svarbius klausimus. Pirma, toliau tęsti su paprastinimo darbą. Tai yra ir komisijos nario Moidešo darbo tvarkės vienas iš pagrindinių punktų Na ir turiu pasakyti, kad ir mūsų direktorate teko mums susidurti su pernelyg sudėtingomis taisyklėmis, e, kalbant apie tą sustarimą dėl dotacijų, pavyzdinį sustarimą, vis tik reikia pasakyti, kad pats sustarimas nėra toks jau labai ilgas, ten yra labai daug paaiškinimų. Na, o smulkmenų yra ten e, ne dėl to, kad mes komisijoje labai mėgstame labai ilgus dokumentus kurti. E, reikalas tas, kad mes e, gairėse, kuriuos pridedame sustarimus, tengiamės pateikti kiek galima daugiau atsakymų į tuos klausimus, kurie dažniausiai kyla suinteresuotosioms šalims. E, kitoje programoje, kitose dalyvavimo taisyklėse mes pabandysime energingai ieškoti tolesnių supaprastinimo galimybių. Na ir kita šiandienos dažna tema susijusi su e, dotacijų valdymo dalykais, e, kiek reikia e, įvesties į tą valdymą ir e, kokie gali būti galutiniai rezultatai. E, komisijos narė Georgieva ir e, komisaras Moidišas iš tiesų visą dėmesį bando sutelkti į rezultatus ir Šią prasme, dirbdami su visomis suinteresuotomis institucijomis, tame tarpe ir audito rūmais, mes bandome surasti veiksmingiausią būdą, kuris leistų įvertinti projektų rezultatus. E, verčiau negu kad susitelktume į komplikuotus metodus e, ir bandytume vertinti procedūras, vidinės procedūras klaidų lygis e, programuose, e, kurios remiasi fiksuoto dydžio dotacijomis, e, rodo, kad ten klaidų lygis yra daug mažesnis negu kad kitose programuose. Taigi būtina susitelti į programas į dotacijas, kurios orientuotos į galutinį rezultatą. Na ir dabar pabandysiu atsakyti vieną ar kitą klausimą, kurį čia buvo užduoti. E, dėl, dėl klausimo dėl lygiagračių apskaitos sistemų. Čia sutinkame. Mes vis daugiau leidžiame naudos gavėjams naudoti uh, nacionalinės apskaitos sistemas. E, ši tendencija aiški. E, mes dabar matome, kad universitetai ir kiti mokslo tyriamieji institutai vis labiau ir labiau naudoja nacionalinės sistemas apskaitoje. Ir mes bandome įgyvenimo taisyklės toliau e, keisti, būtent šią kryptimį, sutinku su ponu Eiler, kad tai labai svarbus dalykas ir uh, dalis to sveiko proto principo. Šią prasme visiškai sutinku su audito rūmų nariu. O dabar dėl sinergijų tarp Horizontas 2020 ir struktūrinių fondų, jūs, ponė pirmininkė, labai aiškiai paminėjote čia iškylantį iššūkį. Kitaip sakant, jūs kalbate apie m, mm, tam tikrų dotacijų pagal 2020 horizontas programą E, tai čia e, lėšų e, valdymas priklauso komisijai, tuo tarpu, kai struktūrinis fondus valdo valstybės narės. Vis tik mes aktyviai dirbame šitoje srityje ir ponas Moidaš draugė su savo kolegomis komisijoje yra pasiekęs nemažai pažangos, panaudojant uh, kokybės ženklo e, koncepcija. E, ieškant e, išeičių iš perviršinio finansavimo problemos, stengiasi sukurti sistemą, kuri leistų veiksmingiausiai atrinkti pačius tinkamiausius projektus kalbant apie horizontas 2020 ir e, programos e, laikotarpio vidurio peržiūrą, mes bandysime atsižvelgti į tas problemas ir bandysime jas spręsti. Buvo klausta, kaip užtikrinti nuoseklumą e, susigražinant lėšas iš e, naudos gavėjų. Čia ieškome pusiausvėros iš vienos pusės e, e, tarp tų pareigūnų, kurie turi teisę leisti lėšas panaudoti, dirbdami su naudos gavėjais ir tarp bendrosios audito tarnybos veiksmų toliau dirbsime šioje srityje. Iš tikrųjų, Europos technologijų institutas nepatenka į tą bendrąją apskaitos e, sistemos srity. Tai nereiškia, kad e, finansinio valdymo režimas nėra ten kontroliuojamas, ten e, auditorumai yra parengę atskirą ataskaitą apie tai. Turime ir atskirą generalinį direktoratą, kuris kūruoja tuos reikalus E, ir veikia labai aktyviai. Na, man regis, kad e, sugebėjau atsakyti į daugelį iš e, diskusijoje nuskambėjusių klausimų. Atsakymas ponui Keliai apie tai, ką mes darome, jeigu susidurime su pakartotinais nusižengimais, tai aš turiu pasakyti, kad mūsų politika yra nulinės tolerancijos politika, tais atvejais jau buvo minėta, kad e, atvejai aptinkami audito rūmų yra perdodami Olafui. Mes taip pat e, taip elgiamės. E, ir aišku, jeigu yra įrodymų dėl sukčiavimo, mes kreipiamės į valstybių narių, nacionalinės teismų institucijas, kad jos imtųsi atitinkamų veiksmų tokiais atvejais. Na ir e, kolegos turbūt žino, kad e, turime ir sistemą, kuri leidžia, jeigu kažkas e, nesilaiko taisyklių, kad tie asmenys ar institucijos ateityje įtraukiami į sąrašus institucijų, kurios negali gauti finansavimo kitą kartą. Taigi neteisėtas elgesys susilaukė labai griežtų sankcijų ir e, sąjungos finansiniai interesai yra tinkamai saugomi. E, dėl e, paraiškų patenkinimo nedidelio skaičiaus ir didelės administracinės naštos, tai iš tikrųjų tai kelia mums labai daug rūpeščių, apie tai galvojame. Mes galvojame apie dviejų etapų kvietimo dalyvauti konkurse sistemą, bandome supaprastinti ją ir e, bandome pasirinkimą e, susiaurinti iki tinkamiausių kandidatų sąrašo e, ir paskui tokiu būdu sumažinti administracinę naštą. Žinoma, procesas šiek tiek išsitėse tada, nes atsiranda du etapai, bet e, kitoje pagrindų programoje bandysime siekti e, patobulinti ir šį aspektą. Dabar prašysiu mūsų svečią atsakyti į klausimus. Dėkuoju, gerbiamas Buzikai, kad suteikėte dar kartą mums man žodį. E, labai dėkingas Patrikui Čelui iš jo pasisakymą. Ir aš nežinau, ar mano vaidmuo yra vertinti tai, ar komisijos atsakymai yra teisingi, bet galiu pasakyti, kad mano nuomonė Patriko Čeldo atsakymai buvo beveik teisingi ir aš e, nenukrypsiu nuo to, ką jisai sakė savo atsakymuose. Kai kurie dalykai e, išiškėjo ne, ir išiškės ne labai įdomiose diskusijose ir jau dabar buvo daug kas išsakyta, aš labai mm, džiaugiuosi tuo, mes siekėme geriau valdy, užtikrinti geresnį mokslinio tyrimų ir inovacijų fondų valdymą. Pone Eiler, jūs kalbėjote apie tai, kad reikia užtikrinti bendarbiavimą tarp audito rūmų geresnį ir parlamento. Uh, kad mes galėtume pateikti aktualios informacijos e, politikos e, sprendimų prieimimų procesams vykstant. E, ponas Patrick Child taip pat minėjo tuos klausimus. Jis kalbėjo apie tai, kad reikia akcentuoti rezultatus ir vienodas lygis, vienodas išmokos gali būti galbūt jau pažanga. Ir jeigu žiūrėsime į tokias išmokas, tai gali būti tarp normos ir sąnaudų skirtumų, bet nepamiršti reikia ir sandorių e, sąnaudų kaštų naudos gavėjams. Kartais ne viskas labai e, naudingai panaudojama lėšų prasme. Jūs e, kalbėjote apie Viena, kreipiuosi į vieną narį iš Lenkijos, bijau neteisingai jūsų ištarti pavardę, nesakysiu nieko. Narė e, klausė manęs e, tam tikrų dalykų, apie tai kalbėjo ir ponas Child. Audito rūmams taip labai svarbu yra įsigilinti viską, nes kartais atsakymus rasti yra sudėtinga. Uh, Pavyzdžiui, dėl sąnaudų konsultan, išlaidų konsultantams, kurios rengia programas. Ir ponas Patrikas Čildas pastebėjimų tam tikrų išsakė dėl to, kaip nacionalinės apskaitos sistemos yra naudojamos. Audito E, rūmose e, žiūri į bendrą informacijos ir bendro audito principą. Taip pat informacijos technologijų funkcionavimas. Aš e, tam tikrose centruose lankiausi, į žinių centruose lankiausi ir buvo kalbama apie tai, kad reikia E, ne penkių auditų, bet vieno. Jų pozicija labai aiški. Pone Keli, kartojimuose problema. Patrick Child apie tai taip pat kalbėjo. Aš galiu pasakyti, kad audito rūmai apmoko auditorius taip, kad jie tiksliau identifikuotų problemas, kurios, pavyzdžiui, gali būti įdomios Olafui. Ir mes informuojame ne tik Olafą, bet ir nacionalinės audito institucijas. Jos gauna informaciją apie tai, kas vyksta atitinkamoje šalyje. Dar vienas dalykas. Sveiko proto pasireiškimo pavyzdys Aš ilgai dirbau teisėjų ir taisyklių taikymas. Tai yra profesija ir sakyčiau, kad tai yra teisėjų profesijos dalykas. Ir auditoriai kartais išmoksta, kaip taikyti taisyklės, bet paskui įsijungia sveikas protas. Nes jeigu taikai taisyklę, pirmiausia žiūri į jos tekstą, bet tai ne viskas. Antras klausimas, koks yra kontekstas, kuriame yra taikoma taisyklė. Ir trečias klausimas, koks tikslas taisyklės? Tekstas, kontekstas ir tikslas - trys elementai svarbus. Jeigu visus tuos bus žiūroma, tai tuomet ir bus protingai vertinamos tos taisyklės. Konsultantams mokami. E, mokesčiai atlygis. Jeigu veikia išorės e, konsultantai. Kartais, pavyzdžiui, negali naudos gavėjas sauliaisti turėti vidinių konsultantų ir ką reikia daryti esant tokiam atvejui. Sakoma, kad pažeistos taisyklės, nes buvo pasamdytas išorės konsultantas. Bet visuomet yra svarbu uh, e, atspėti įsigilinti į padėtį žmonių, kurie dirba vietoje ir suvokti, kokias yra jų problemos ir tik tuo met bus e, aišku, kas yra sukčius, o kas dirba kaip profesionalas. Tai, mano nuomonė, yra labai svarbu ir jeigu finansinėme reglamente būtų numatytos e, nuostatos, kad jeigu auditorius nustato klaidą, jis turi kelti kitą klausimą, kodėl ta klaida atsirado. Ir e, mes tada galime išsiaiškinti, kodėl ir galime pagerinti sistemą, nes vien klaidų nustatymas yra klaida. Mes turime kelti klausimą, kodėl jos atsirado ir tada galime būti naudingi. Ir jeigu jums pavyks tokią taisyklę į finansų reglamentą įrašyti, kad kiekvienas auditorius uh, auditų e, rūmų narys kiekvienas privalo kelti klausimą, kodėl ir paaiškinti, kodėl atsiranda klaidos, tai bus naudinga. Toliau e, kontrolė informacijos e, technologijos, tai yra komisijos klausimas. E, ir e, technologijų institutas, aš iš dalies atsakiau į šį klausimą. At komisija, tai yra tarp komisijos ir audito rūmų klausimas, komisijai likutinė klaidų norma aktualesnė, o mes dirbame kasmetiniu pagrindu, gynamės į tam tikrus dalykus metiniu principu. Tai svarbu žiūrėti į likutinę klaidų normą, kurią apskaičiojo komisija, nes taip pat tai suteikia informacijos, bet tai yra skirtingai nuo mūsų. Toliau, ponas Eileris kėlė ir kitą klausimą. Kaip galima įvertinti horizontą 2020? E, ką reikėtų numatyti tarpiniai peržiūrėjai. Mes septintojo programoje matėme, kad vidury jos buvo pakeistos taisyklės ir tai nebuvo labai gerai. Mes turėtume labai e, išmintingai vertinti horizontą 2020 ir galvoti apie pasiekmes galimas. Mano pasiūlymas po pusiaukelės peržiūros horizonto 2020 nereikėtų uh, daugiau taisyklių. Bet kaip tą padaryti? Ir paskutinis pastebėjimas. Uh, sąnaudų modelis didelės infrastruktūros projektams. Tai yra klausimas, kurį jūs minėjote. Koks sąnaudų modelis turėtų būti taikomas? Mes žinome, kad komisija rengia standartus, pripažindama didelės infrastruktūros projektų svarbą ir siekiama užtikrinti finansavimą. Ne tik tai galvojama apie sąnaudų deklaracijas. Ačiū. Labai Jums ačiū už jų su pastebėjimus, atsakymus ir pirmiausiai už jūsų pasisakymą nes, ir ataskaitą, nes ji gali būti labai naudinga rengiant Horizonto 2020 įgyvendinimo pranešimą, gilinantis, kaip ta programa įgyvendinama regionuose, buvo labai naudinga išklausyti jūsų ir taip pat padarysime tam tikras išvadas. E, perskaitę ataskaitą. E, Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, dabar norėsiu pakviesti į salę komisijos narį Moidaš. Jis atvyks pas mus po minutės. Mes jau beveik ir pasirengę. Dear Commissioner, now. Uh, thank you very much. Um, Labai ačiū. Brangus bičiuliai, turim dabar kitą klausimą aptarti. 14 darbo tvarkės punktas. Pasikeisim nuomonėmis apie primą iniciatyvą. Mm, tai yra partnerystė mokslinių tyrimų inovacijų srityje, kurie apima viduržėmio jūros regiono valstybės. Ir čia vėlgi mūsų struktūrinio dialogo su komisija dalis. Komisijos narys Muedaš atstovauja komisijai, tačiau jis kartu netiesiogiai atstovauja ir Portugalijai. Portugalija, bent jau mano išmanimu, nėra viduržėmio jūros valstybė, bet iš tikrųjų klausimas, kurį mes aptarinėsim, labai svarbus, nes Baltijos jūros taryboje mes turim Islandiją, Nežinau, kiek, kiek Islandija arti, prie, arti Baltijos jūros, tačiau yra Baltijos jūros tarybos narė. Bet ir Norvegija mm, neturi tiesioginės prieigos prie Baltijos jūros, bet jį gana arti. Tai galbūt e, ir Portugalija netaip jau toli nuo viduržėmio jūros, o jūs atstovaujate ir Portugalijai. Tad kolegos aptarinėjom svarbų klausimą. 185 straipsnių pagrindų mes e, imamės šios iniciatyvos, kurią ES ir Viduržėmio jūros e, valstybės e, investuoja į bendrus mokslinio tyrimo ir inovacijų projektus. Priminsiu, to iniciatyva Prima yra pirmoji nauja iniciatyva, um, public to private vadinamo iniciatyva, uh, kuri kokia pasiūlyta buvo per pastaruosius dešimt metų ir jie pirmoji bus vienintelė, kuri, kuri atvers duris uh, labai daugeliui trečiųjų šalių. Tad iš tikrųjų tai padės mm, mums uh, ES išorės šiams puoselėti, turiu galvoje e, ryšiams ir su, ne vien tik tai su pietų, pietričių e, kaiminystės šalimis, bet ir su Šiaurės Afrikos šalimis. Tad mes norėtume dabar išgirsti iš jūsų komisijos nary, kaip jūs vertinat šią iniciatyvą. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ačiū gerbėmiai komiteto nariai, ačiū, kad mane pakvietėt šiandien. Man labai malonu šiandien pakalbėti apie šią labai ilgai lauktą e, priima vadinamąją mokslinių tyrimų ir inovacijų iniciatyvą. Kalbam apie partnerystę viduržėmio jūros regione. Taip, savo laiku kai e, vėlgi aš dalyvavau savo paties klausimuose toj pačioj salėje. Ir ponia Tojan, štai matau ją, ponia Blanko Lopes, ponas Borelį, manęs e, paklausė. E, būtent paklausė dėl prima iniciatyvos svarbos. Ir atsimenu, kad 14 metų gruodį Vos praėjus e, kelioms dienoms po mano paskirimo mes dalyvavom plenarinėje Strasbūro sesijoje ir tada pasakiau taip, kad e, mes iš tikrųjų sieksim, kad šito iniciatyva būtų kuo veiksmingesnė, kad būtų galima sustiprinti mūsų ir viduržėmio jūros valstybių bendradarbiavimą. Ir tada aš paraginau tiesiog įvertinti šį procesą ir nuspręsti, koks būtų tinkamiausias kelias į priekį. Šią iniciatyvą e, spalio 18 patvirtino komisijos kolegija. Tad čia kalbam apie partnerystę su viduržėmio jūros šalimis ir čia tokie du svarbiausi klausimai - rūpintis e, vanduo ir maistas, maisto produktai. Nes čia kalbam apie tokį regioną, kur vandens ištekliai vienas didžiausių išbandymų. Toliau dabar. E, iniciatyvos įvairūs dalykai E, bus įgyvendinami e, viešojo ir privataus sektoriaus partnerysčių pagrindų pagal 185 straipsnį. Kodėl e, dabar aš remiu pats tą iniciatyvą? Prima iniciatyva tai iš tikrųjų vienas tokių stambiausių, svarbiausių klausimų, nes mes kalbam apie sakykime, vandens išteklius ir viduržėmio jūros e, regione 180 milijonų žmonių e, tiesiog neturi pakankamo pakankamo prieimo prie vandens dėl, sakykime, vandens išteklių netinkamo valdymo. Ir antra, uh, E, kartu turim maisto produktų klausimą, nes žemės ūkio produktai, produktų gamyba priklauso nuo vandens išteklių, tačiau kalbam apie du strateginius e, sektorius e, viduržėmio jūros regione, darbo vietų, ūkio prasme. Ir trečias dalykas, greta vandens ir maisto produktų, turim migraciją migracija, e, kuri e, būtent dėl, e, kartais dėl būtent maisto produktų, vandens, dėl socialinių kitų priežasčių. Tad mes, norėdami spręsti tas problemas, turim koordinuoti veiksmus, uh, Na ir dabar klausimas, ko tikimės iš šios iniciatyvos. Tai yra esminis mums visiems kylantis klausimas. Kelios ES valstybės ir viduržėmio jūros valstybės prisijėmė įsipareigojimus, tiesiog norėdamos parodyti, kad čia priima iniciatyva e, prisidės prie problemų sprendimo, numatant biudžeto lėšų. Dabar Čia e, Primo turi keletą tikslų integruoti įvairias iniciatyvas ir atskirus veiksmus, e, tiesiog e, pateikiant novatoriškų sistemų, kaip būtų galima užtikrinti vandens išteklius ir maisto produktus, bet kartu Prima teikia puikių galimybių mažosioms vidutinėms įmonėms, nes čia tikimasi pritraukti nemažai privataus sektoriaus E, lėšų. Prima teigiamai gali veikti ir mūsų aplinką. Ir e, tada aplinka nebebus tiek spaudžiama, turiu galvoje, e, klimato kaitos sušvelninimo pastangas ir vandens išteklių valdymą. Tad prima prisidės kartu ir prie žemės ūkio, agro, pramoninio žemės ūkio sektoriaus. E, kartu e, vėlgi prima duos naudos sveikatos, e, gyvenimo kokybės prasme, prisidės prie stabilumo ir tikimasi, kad prisidės prie migracijos klausimų sprendimo. Na ir dabar, kokie prima iniciatyvos tokie bruožai. Joje dalyvauja 13 13, dabar 14 jau e, dalyvių, nes man pranešė, kad Jordanija pasiprašė dalyvauti šioje iniciatyvoje, bet čia pati penkių minučių šviežumo informacija. Septynios ES valstybės - Kipras, Graikija, e, Italija, Malta, Prancūzija, Kroatija, Ispanija Izraelis ir Tunisas susijęs su e, horizontu 22, bet tuo paminėtinas Egiptas, Libanas, Marokas, o dabar ir Jordanija, kuri nesusijusi su e, horizonto programa. Vokietija jau pageida, pareiškė pageidavimą prisijungti prie iniciatyvos, Čekijos Respublika nusprendė pasišalinti iš šios iniciatyvos dėl išteklių trūkumo, bet ketina vėl prisijungti, grįžti. Ir veikla turėtų, tai yra tas programavimas turėtų numatyti, būti numatytas iki, dvi, iki 20 metų. Dabar biudžetas dešimčiai metų 131 milijonų eurų Ir, o čia dabar vėlgi ES skirs 200 milijonų eurų. Ir čia noriu e, tiesiog paminėti komisijos nario kolegos Hogano e, paramą. Jis tikrai visai parėmė šią iniciatyvą ir tikrai e, komisija prisidės prie primos finansavimo. Na, nu, dabar pati iniciatyva, tos lėšos ateis iš horizonto 2020 lėšų ir čia bus e, finansuojami e, tokie parodomieji, bandomieji, atrinkti e, projektai pagal tiesiog tam tikrų klausimų brandą. Ir iniciatyva bus grindžiama plačia strategija kurią įgyvendins kelios dalyvaujančios valstybės. Visa tai bus valdoma per e, atitinkamą struktūrą, valdymo struktūrą, prima AS, ES. Ir po to atliekama bus ex ante, ex poste vertinimas ir, aišku, užtikrinama ES finansinių interesų apsauga. Dabar dar keletas e, bendro pobūdžio pastabų. Prima iniciatyva, tai pavyzdys rodantis mūsų atvirumą pasauliui, tai mūsų vienas prioritetų, e, e, no, rodantis norą mūsų tiesiog e, bendromis jėgomis atlikti mokslinius tyrimus ir keisti žmonių gyvenimą. Tad turint e, Europos, čia kartu dera su ES užsienio saugumo plačia strategija ir kartu šią iniciatyvą bus prisidedama prie vandentvarkos geresnės maisto produktų gamybos, mokslo pasiekimų sklaidos. Na ir dabar e, komisijos, e, komisija spalį paskelbė šios iniciatyvos antrąją ataskaitą. Ir uh, joje atkreipė vėl dėmesį į šios iniciatyvos teikiamą potencialą. Kartu ten kalbama, kad reikia pasauliniu mastu spręsti e, e, visus išbandymus, tokius, e, kurie susiję su sveikata, klimato kaita dirbti lengviau, jeigu mes tikrai turim bendrų iniciatyvų ir galim e, tiesiog bendradarbiauti mokslinio tyrimų srityje mokslininkai, moksliniai centrai irgi turėtų, turėtų e, šiaip jau, mokslininkai galėtų, turėtų laisvai judėti. Be to, šita strategija, pris, e, iniciatyva prisidedama prie bendrosios ES užsienio ir saugumo e, strategijos. Tad ieškoma bendrų sprendimų, taikaus bendradarbiavimo būdų. Na ir dabar uh, aš taip, mes visi ir jūs kartu turim, mes turim užtikrinti, kad per ateinančius metus ir ypač per Maltos pirmininkavimą iniciatyva būtų kuo e, geriau e, sklandžiau įgyvendinama. Tam reikės, aišku, e, tarybos ir Europos parlamento bendradarbiavimo. Uh, Tai bus svarbu, kai jau nuo 2018 metų galėsim, e, galėsim turėti pirmųjų šios iniciatyvos rezultatų. Dėkuoju komisijos nariui už aišku pasisakymą apie lėšas, galimybę įsitraukti mūsų valstybėms narėms, veiklą ir, kiek suprantu, e, iniciatyva turėtų startuoti jau beveik po metų. Puiku. Pereikime dabar prieš, e, prie kalbėtojų sąrašo. Visų pirma, frakcijų atstovai. Ponas Eiler, EPP frakcija. Dėkuoju, e, e, ponas komisijos nary, džiaugu jūs matyti pas mus parlamentas yra kontrolės institucija, dažnai į save taip žiūrime, bet esame taip pat ir ta institucija, kuri privalėtų remti įvairias iniciatyvas. O šiandien kalbame apie iniciatyvą, kurią parlamentas remia, manytume, kad taikymos rytį e, turėtume net ir plėsti. Tam yra daug priežasčių. E, E, iniciatyva visiškai atitinka mūsų ekonomikos viziją, nes e, sustiprino viduržėmio jūros pakrantės e, valstybės. Į viduržėmio jūrą dabar dažnai žiūrima kaip į migrantų kapinių regioną. Taip pat atsižvelgiant į pastarojo meto įvykius jungtinėse valstybėse, jungtinėse valstijose viduržėme jūros regionas arba dar išauka, vis daugiau atkreipiame dėmesį į Šiaurės Afrikos valstybės, į Egiptą, Izraelį, Siriją. Aš turėčiau tik tai porą klausimų. Visų pirma, jūs e, minėjote, e, kalbėdamas apie turinį, maisto temą. Kalbant apie EIT, e, matome tam tikras tendencijas. susijusias su maisto reikalais. Mes žinome, kad e, viduržėme jūros Europos valstybės e, parodė didelį susidomėjimą šią iniciatyvą, nes e, reglamento nuostatos atsirado didelė dalimi dėl mūsų kolegų iš viduržymė jūros šalių e, iniciatyva, tas vadinamas EIT, maisto kik vadinamasis e, galėtų būti labai svarbiu horizontas 2020 elementu. Norėčiau, kad jūs šiek tiek pasvarstytumėt, pamastytumėt apie tai. E, kitas klausimas e, daugiau susijęs su bendresniu saugumo kontekstu. Ar nebūtų tai galimybė pažvelgti į horizontą 2020 iš saugumo perspektyvos, galvojant e, apie bendrąją saugumo ir gynybos e, politiką ir būtent apie civilinį komponentą toje politikoje galbūt būtų įmanoma, kad uh, kalbant apie saugumo ir gynybos politikos misijas, galbūt e, galima būtų pagalvoti apie programas susijusias su saugumo komponentu. Žodis ponia įstoja, socialdemokratų frakcija. Dėkuoju, dėkuoju komisijos nariui. Jūsų atmintis tikrai gera. Prisiminėte mūsų ankstesnį susitikimą E, tai irgi pademonstruoja, kad jūs atidžiai stebite, kaip parlamentas dirba. Jūsų pasakymas buvo labai aiškus, tačiau e, labai trumpai noriu pasakyti. kad e, man ypatingai esančiai iš šalies, kuri iniciatyvoje dalyvauja, labai svarbu yra užtikrinti e, viduržėme jūros e, kraštų klestėjimą ir gerovę. E, matome tiesą iniciatyvoje ir kitos valstybės, nebūtinai iš viduržėme jūros regiono dalyvauja, tokios kaip Vokietija. Akivaizdu, kad mokslo tyrimai priklauso nuo ekonomikos socialinio ir e, gyventojų e, plėtotės. Bet labai svarbu, kad tokios iniciatyvos rezultatai taptų labai svarbių paveldų. Tame regione, kalbant apie inovacijas, tai žinoma, Mokslo tyrimuose yra keltas labai svarbių dalykų, kurie gyvybiškai svarbus e, žmogaus vystimuisi apskritai. E, tokie dalykai kaip maistas, vanduo. E, jau dabar turime nemažai technologinių pasiekimų čia, bet realiai ekonomikai labai svarbu e, nedidelių įmonių veikla ir viskas turi būti pradedama nuo tyrimų. E, e, ponas Sileris e, jau akcentavo sinergijos būtinybę, mes labai tikimės, kad mes savo pastabomis teigiamai prisidėsime prie iniciatyvos įgyvendinimo. Manytume, kad žvelgiant iš biudžeto požiūrio taško reikėtų paieškoti sinergijos e, tarp e, e, vienų ir kitų išteklių panaudojimo. E, Aišku, e, nesitikiu, kad e, biudžeto išteklių bus pakankamai, bet bent jau jų bus pakankamai daug, kad galima e, saliginai dideliu mastu įgyvendinti šią programą. Pone Vėring, dėkoju. Gerbiamas komisijos nariai. Labai norėčiau pasveikinti Jūs. Praeitą savaitę lankėmės Jūsų uh, E, šalyje ir susitikome su universiteto atstovais. Buvo kalbama apie horizonto 2020 e, įgyvendinimą. Norėčiau jūsų kai ko pasiteirauti. 80 e, milijardų eurų numatyta programai Horizontas 2020 universitetai, institutai gali dalyvauti šioje programoje. Ir kiekvienas institutas, universitetas ar mokslininkas E, nori vis e, daugiau e, pinigų, finansavimo. Jūs kalbėjote apie projektus, tai yra labai gerai ir aš tikiuosi, kad perspektyvos bus geros keletų metų, bet vėl kils problemų po kelių tų metų, nes institutai, universitetai irgi vėl norės daugiau lėšų. Kaip jūs įspręsite šitą problemą? Dėkui, ponia, jums už klausimą. Dabar ponas Kohličiak, GUE atstovas. Kohličiak. Nesuklydau. Ačiū Jums už tai, kad suteikėte žodį. Jeigu kažkas nori anksčiau pasisakyti, tai viskas gerai, nes jau šiame amžiame aš niekur nebeskubu. Keletas pastebėjimų. Yra viduržėmio jūroje nemažai problemų regione. Didžiausia problema aiškiai yra vandens toka. Reikia statyti užtvankas, grežinius. E, Libijoje čekai daug dirbo anksčiau, dabar viskas yra sugriauta. E, Maroke buvo stat statomos užtvankos ir manau, kad labai sukaupta daug patirties. Klausimas pirmasis, kaip mes padėsime įgyvendinant šį projektą, žmonėms reikia vandens gerti ir taip pat laistyti laukams. Dabartinė Maroko vyriausybė yra e, numačiusi tam tikrų planų dėl infrastruktūros ir kaip mes galime paremti kitas šalis, plėtojant infrastruktūrą, ką galim pasakyti apie Alžyrą, Libiją. Įsivaizduoju, kad ten padėtis penelik sudėtinga, nes nežinoma, kas yra vyriausybė šiuo metu. Bet uh, viduržėmio jūros šalims uh, būdingos tos pačios problemos ir galbūt galima panašiems padėti. Uh, drekinimas augalų, miškų, tam tikrų specifinių medžių rūšių sodinimas, pavyzdžiui, e, prie Saharos e, ribų yra užsodinami medžiai, kad smėlis neplistų. Aš nežinau, ar yra kitose šalise tokių planų. Kai kur planuojama e, sodinti palmes. Ar turime kokiu nors panašių mes planų Jordanija ir kitoms šalims, tai būtų labai svarbu ir mes čia, kai turime daug patirties šioje srityje. Ketvirtasis klausimas. Augmenijos apsauga Tunise. Buvo gyventamas eksperimentas, buvo saugomos tam tikros žemės teritorijos nuo oškų ir pradėjo aukti ten tam tikrą augmenyje. Taigi ar panašiai kažką darysime, kur nors ar ne, mes galėtume galbūt apsaugoti tam tikrus žemės plotus nuo oškų, galvijų ir tuomet atsistatytų augmenyje. Dar vienas klausimas dėl Sirijos. Sirija labai aktyviai teikia maistą Ir noriu paklausti jūsų, kaip mes panaudosime Sirijos patirtį. Ji sugebėjo uh, drekinti, užtikrinti drekinimą didžiulių žemės plotų. Kai situacija stabilizuosi Sirijoje, kaip mes padėsime tai šaliai toliau įgyvendinti jų projektus? Aš manau, kad tokie projektai kaip Prima galėtų mūsų partneriams pasiūlyti daug ko, bent jau vyriausybėms. Turiu galvoje bendradarbiavimo sustarimus. Dėkuoju. Ponui Kohličiuk, ponė Kudilska, prašom. Ačiū. Komisijos nariai. Jau buvo minėta, kad mes lankėmės Portugalijoje, taip pat Andaluzijoje. Lankėmės Kadis mieste. Kalbėjome su universiteto atstovais. E, kalbėjome apie vandenynų tyrimus rezultatus. Ir matėme, kad yra labai daug bendradarbiaujama šioje srityje. Universitetai palaiko aukštus standartus, bet e, nepakankamai stipri yra pramonė tuose regionuose, kuri galėtų pasinaudoti e, novatoriškomis idėjomis, jas pritaikyti praktiškai. Mes sakėme, kad svarbu yra skatinti startuolius, e, smulkės vidutinės įmonės Ir gali būti sunku įgyvendinti tam tikras idėjas. Bet dabar dėl primos. Galėtume galvoti apie dvinių programas, apie tai, kada jas įgyvendinti. Komisija 11 valstybių narių prašant pateikė atitinkamus pasiūlymus, bet dabar matome, kad lėšos skiriamos tom pačiom šalims tiem patiem naudos gavėjam. Galbūt reikėtų jas skirsti pagal nuopelnus. Pagal tokį principą. Ir kiek prisimenu, e, grupavimas e, galima, leidž, gali leisti pagerinti standartus mokslinius e, mažiau išsivyščiusiuose šalyse. Dėl to grupavimas ar komandų sudarimas – galėtų leisti dirbti su pažangiausiamis mokslininkų organizacijomis, su geriausiais mokslininkais. Ir tą galbūt galima užtikrinti veikiant ne tradicinių institucijų rėmuose. Mes minėjome taip vadinamų mokslininkų batorių idėją. Tai galėtų būdas suintensyvinti mokslinius tyrimus. Ir tokios mažiau išsivyščiusios e, teritorijos kaip Andalūzija ar Portugalijos regionai galėtų sustiprėti, nes ten pramonė nėra pakankamai stipri ir negali tų mokslinių idėjų įdėkti praktiškai. ir grupavimas galėtų būti naudojamas dėl labai praktinių priežasčių. Pirmiausiai moksliniai tyrimai, paskui gyvendimas. Ir bus įgyvenamos įvairios programos pagal primą. Ir ką daryti, kad trūksta vis tik tai e, pramonėje dažnai įgyvendinimo potencialo ir kaip daugiau dėmesio skirti empiriniams tyrimams. Kabeson Ruiz. Ačiū pirmininką. Norėčiau pirmiausiai padėkoti komisijos nariui už jo pastangas tam, kad Prima pamatytų dienos šviesą. Žinau, kad šis darbas labai sudėtingas ir reikia pasakyti, kad komisijos nario atsidavimas ir ištas pastangos e, užtikrino, kad atsirastų ta programa. Ir aš, kaip ir kolegos, manau, kad tai yra didžiulė, didžiulė galimybė, nes ne tik tai tai svarbu žemės ūkiui ar aprūpnant šalis vandeniu, bet tai yra nepaprastai svarbus mechanizmas socialiniai, ekonominiai plėtoti. Tai yra viena iš ES diplomatijos priemonių. E, Šiaurės Afrikoje, e, regionuose į pietus e, nuo Europos Sąjungos. Ir tai turėtų būti tarsi pagrindas mūsų darbo. Bet norėčiau Jums išsakyti du susirūpinimo dalykus ir pateikti porą pasiūlymų. Ir geografinis pasirinkimas nesusijęs tokiais nors kap prizais, bet tai yra susiję ir su ekonominė plėtra ir migracijos e, problemas. Dėl to tas regionas, kuris pasirinktas, yra labai svarbus ir reikia skatinti dalyvavimą. Bet šią prasme man kelia susirūpinimą kai kas kad pavyzdžiui e, nebus taip, kad tie projektai E, bus e, gyvenami ten, kur yra jau pakankamas išsivystimo lygmuo, bet reikia nepamiršti tų šalių e, padėties, atsižvelgti tai, įgyvenant projektus ir galvoti, kaip įtraukti tas kitas šalis. Ir dar vienas dalykas, aš labai džiaugiuosi, kad dalyvaus įvairios šalys, bet reikia numatyti ir uh, tam tikrus biudžeto paramos dalykus, nes to šalis jau daug e, problemų labai daug turėjo išspręsti, nes išgyvena daug biudžeto, e, patiria daug biudžeto problemų. Ir reikia atsižvelgti į biudžeto dalykus įgyvendant šią programą. Dėkuoju. Nedalį, ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijos nariui. Labai malonu, kad jūs dar kartą atvykote į mūsų komitetą. Prisimenu, kaip kalbėjome prieš keletą mėnesių šiame komitete, jūs kalbėjote apie tai, kad esate pasiryžęs dirbti, kad šis projektas išvystų dienos šviesą ir labai džiaugiuosi tuo, ką jūs ką tik taip paaiškinote ir e, džiaugiamės komisijos pasiūlymu. Aš esu iš Maltos ir suprantu, koks svarbus yra šis klausimas, nes mūsų nuomonė priima iniciatyva gali sutelkti šalis, kurios yra aplink viduržėmio jūrą. Šiame regione šiuo metu yra labai daug neramumų, bet e, šalis gali būti sutelktos ir galima spręsti labai aktualias problemas, kurias išgyvena mūsų kaiminės e, prie viduržėmio jūros esančios. Ir buvo labai malonu išgirsti iš jūsų, kad prima e, daug dėmesio skirstoms aktualiausiams problemams. E, pritariu tam, ką jūs sakėte. Mes iš tiesų turime siekti toli, plačiai ir reikia tvarkaraštį atitinkamą gerą numatyti. Taip pat Maltos, Malta, kur rengėsi pirmininkavimui, dirba šioje srityje labai daug, kad būtų susitarta dėl šio klausimo kitų metų pirmąjį pusmetį. Aš labai džiaugiuosi išgirdusi e, iš Patricijos Tojos, kad ji taip pat e, siekia, jog ši iniciatyva būtų patvirtinta. Žinau, kad ji nori, jog viskas vyktų kaip galima greičiau dėl šios iniciatyvos. Tačiau norėčiau, kad komisija kai ką paaiškintų. Pirmiausia, apie dviejų ramščių finansavimo požiūrį. Kalbu konkrečiai apie šeštąjį straipsnį. Matome e, dabar e, iš pasiūlymo Ar jūs dabar galite garantuoti, kad nebus tokių, kurie e, norės e, naudotis be jokių išlygų, apribojimų pagal pirmąjį ramstį ir e, kaip bus priskirtos programos antrajam ramščiui? Dar vienas klausimas. Dabartinis pasiūlymas numato ES finansinį įnašą Ir jis e, pirmiausiai bus skirtas toms zonoms, kur yra aukštesnis technologinis pasirengimas, o nacionaliniai įnašai bus skirti pirmiausiai ten, kur žemesnis technologinis pasirinkimas. Kodėl ES e, finansinis įnašas negalėtų atspindėti įvairovę nuo žemesnio iki aukštesnio technologijų išsivystimo ligmens? Uh, ir galbūt konkrečiau būtų galima spręsti tam tikras problemas. Ačiū. Dėkuoju Jums. Pone Vieringa. Dėkuoju, pirmininkė. Dar vieną klausimą norėčiau pateikti komisijos nariui. Komisija neseniai minėjo horizonto 2020 tikslus, tai yra augimas ir darbo po vietų kūrimas. Tai ši programa yra mokslinio tyrimo inovacijų programa. Ir žinome, kad 200 milijonų eurų ES investuos į primą ir tiek pat valstybės narės. Mano klausimas dėl primos. Ar tai nebus inovacijų netaps naujų struktūrinių fondų, ar tai išliks e, inovacijų ir technologijų plėtros, mokslinio tyrimų fondas. Ar mes e, tikrai išliksime inovacijų e, ir mokslinio tyrimų srityje. Dėkuoju. Ar dar kas nors norite paklausti, kad ir antrą kartą? Ne? Dėkuoju. Dėkuoju Jums už Jūsų pastabas, už pasiūlymus ir už Jūsų visą darbą šioje srityje. Pradėsiu atsakindamas į klausimus atskirai, kaip visuomet tą darau. Dėkuoju ponui Christian Eiler už jo abu klausimus ir taip pat už jūsų pastebėjimus dėl migracijos ir Europos ateities vaidmenį. Manau, kad mūsų vaidmuo turėtų būti toks, kad skatintų atvirumą ir mes turėtume kalbėti apie tai kaip vienas svarbiausių elementų Europoje. Ir jūs taip pat kalbėjote apie tam tikrą, apie žinių inovacijų bendryje Aš kalbėsiu su kolegomis savo apie tai, apie tai, kaip galima e, naują žinių ir inovacijų bendryje susijęti su viduržėmio jūros regionu. Ir jūs e, taip pat kalbėjote apie saugumą. Tai taip pat labai įdomu. Mes parlamente matome, kad bus e, labai plačiai dirbame ir džiaugiuosi, kad jūs pateikėte atitinkamų pasiūlymų mes norėtume e, į projektus įtraukti jūsų pasiūlymus taip pat. Taigi dėkoju Jums už puikias mintis. Pone Toja, dėkoju Jums taip pat. Taip, aš tikrai nepamirštu nieko. Labai malonu, kad Jūs e, dirbate čia ir kad galime kalbėti apie klausimus, kurie Jums labai aktualūs. Jūs bandėte pasižiūrėti į naująją FC e, struktūrinių investicijų fondą Afrikai, ponia Mogherini ir e, kiti apie tai kalba FC 2.0. Tai ir e, taip vadinama, išėsime į vandens maisto sritis ir mūsų prima projektai taip pat yra labai svarbus, taigi tie du elementai man labai svarbus. Manau, kad naujasis e, fondas, naujasis Junkerio planas 2.0 trečiosioms šalims gali būti puikiai priemonė šioje srityje. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kokiu nuostabiu dalykų galima nuveikti inovacijas pritaikius maisto, vandens srityse. Dabar atėjo laikas, kai skaitmenis pasaulis ateina į tuos du sektorius - vandens ir maisto, ir tą matome vis dažniau. Manau, kad prima taps tiltų. Ir kiti kolegos kalbėjo apie Europos vaidmenį Manau, kad Europa gali užtikrinti sąsajas tarp vandens ir maisto. E, tai yra tam tikri fiziniai dalykai, bet ir skaitmeninis elementas labai svarbus ir mes tikrai sieksime užtikrinti tai. Dar porą klausimų pateikė viena parlamento narė. E, jūs sakėte, kad lankėtės mano šalyje, šalyje, kurią aš geriausiai pažįstu. Jūs klausėte poros dalykų apie biudžetą ir ateitį. Manau, kad bus sunku, ypač ateityje Europai. Pasirinkimas bus sudėtingas. Moksliniai tyrimai, inovacijos, mokslas, kompetencija, meistriškumas. Mes ateinantiems metams siūlome 400 milijonų eurų. Tai yra tikrai geras dalykas Europai ir Mes dėl to galėsime apsispręsti labai greitai, paskui e, vyks diskusijos parlamente, jos labai svarbios ir aš tikiuosi, kad jūs padėsite man. Nes dėl pasiūlymo mūsų mintis yra tokia, pirmiausia, gilintis į meistriškumą ir taip pat pagalvoti, kaip užtikrinti, kad tos šalis, kurios dar nepasiekia aukšto meistriškumo ligmens, prisivytų kitas, pakiltų, laip, pakiltų laipteliais į viršų. Jūs e, klausite, ar tai netaps e, dar vienu struktūriniu fondu. Aš suprantu e, klausimo jūsų esmę ar priežastį. Ne, noriu pasakyti, kad ne, mes ne apie tai kalbame. Uh, Jeigu mūsų pagrindinis tikslas yra meistriškumas, tai galvojame, kaip padėti tuos, kurie yra dar nepasiekę to ligmens, pakilti laipeliais į viršų iki meistriškumo lygio. Ir mes susidėmė su labai rimtu iššūkiu. Jeigu to neužtikrinsime, tai atsiras takoskira. Mes galvokime apie tai, kas vyksta šiandieną našumo srityje, Europoje ir apskritai. Matome, kad yra skirtumų e, produk aktyvumo srityje, kai kurios geros bendrovės yra labai našios, bet jos paskui vidu, neperteikia to produktyvumo į vidutinės įmonės. E, ir reikia galvoti, kaip perkelti produktyvumą link žmonių į kitas sritis - maistas, energetika, vanduo ir panašiai. Ir e, visuomet e, kalbėsime ir apie horizontą 2020 ir apie meistriškumą ir norėjau aiškiai tą pasakyti, sakydamas jūsų klausimą, nes supratau, kad jūs e, tarsi abejojate, ar mes nepradėsime žiūrėti į kažką kitą. Ne tik tai meistriškumas mums rūpi ir mes norime padėti kitiems pasiekti atitinkamą meistriškumo lygį. Ponas Kolčiak, jeigu teisingai ištariau pavardę, taip pat pateikė klausimą ir paminėjo labai svarbių dalykų. Aš kai, į kai ką atsakysiu vėliau, bet pasakysiu, kad parlamente, kai prasidės diskusijos, jūs taip pat galite padėti, kai bus minimos kitos svarbios šalis, kuriuoms taip pat reikia padėti. Manau, kad primos mintis yra pasižiūrėti į visas šalis partnerės ir padėti joms pakilti tais laipteliais į viršų. Jūs kalbėjote apie patirtį jūsų, aš labai ją vertinu, žinau, kad Maroke labai daug kas pasiekta inžinieriai, daug dirbo ir kaip tą inžinierinę patirtį perteikti į inovacijas vis labiau skaitmenėjančioje erdvėje. Kaip mokslinius atradimus ir technologijas susijęti su kitomis sritimis Europoje. Manau, kad primos pagalba mes e, padarysime daugą, nes bus e, bendradarbiavimas pagrystas e, partnerystė. Ir mes turime labai daug gerų meistriškumo elementų ir galėsime juos panaudoti, bet mes negalėsime visko. Žinome, kad jeigu kažkas atskirai to negali padaryti, mes dirbsime kartu. Uh, Ir su savo komanda mes jums konkrečiau sakysime apie Siriją ir e, kitas šalis, kurias minėjote. Manau, kad prima padės visoms toms šalims, nes jeigu bus dirbama geriau, bus rasti geresni sprendimai, tai visi išloš iš to. Ir tai bus labai pozityvus žingsnis padedant visiems kaimynams Kudricka, ponia Barbara Kudricka kalbėjo apie tai, kad jie irgi lankėsi Portugalijoje. E, dėkuoju, kad paminėjote. Tai jūs kalbėjote apie mm, grupavimą, dvinių programas. Per atinančias dvi savaitės mes jau paskelbsime e, tam tikrų pasiūlymų dėl šių dviejų dalykų. Ir mes išgirsime gerų žinių per tas atinančias dienas apie skirtingus veiksmus pagal grupavimo ir dvinių programas. Kol kas aš negaliu daugiau Jums pasakyti, bet raginu klausytis atidžiai to, kas bus pranešama per atinančias dvi savaitės. Kitas klausimas pasiūlymas dėl ateities, dėl to, kur turėtų būti investuojama e, noriu grįžti prie to, kad mes norime padėti šalims užsitikrinti meistriškumą. Ir tai nėra kaip kažkokia privilegija kažkam teikiama. Mums to reikia, nes jeigu to šalis neužsitikrins atitinkamo meistriškumo lygmens, tai ir mes nebusime to, tame lygmenyje. Aš noriu Jums e, papasakoti vieną dalyką, kuris man buvo papasakotas seniai, bet vis prisimenu tai. Uh, E, Liuka Parmitano, astronautas Italijos, e, puikiai galėjo paaiškinti mokslinius dalykus kaip niekas kitas. Ir kalbėjome apie grupavimą, dvinių programas. Ir jis sakė, mokslas yra kaip piramidė. Jeigu nori, kad e, surovė kiltų aukštyn į viršų, tai reikia stiprinti pagrindą. E, tam, kad būtų galima meistriškumą tarsi iškelti į viršų. Ir mes e, manome, kad tai yra esmė ir tikimės, kad galėsime padėti. Bet pramonės, ponia Kudriska, nėra pramonės stiprios e, Andaluzijoje, Kadiso, pavyzdžiui, regione. Yra ir kitų šalių, kuria nėra pakankamai meistriškumo. Kaip jūs tą problemą spręsite? Manau, kad vienintelis būdas, kuris, kaip mes galime padėti, susijęs su parlamento darbu, kai buvo tvirtinama Horizonto 2020 programa. Tai yra žmonės galėtų dirbti kartu, kaip grupavimo, dvinių programos ir tai yra geriausias būdas padėti. Žmonės dirbdami kartu galėtų dalyvauti vairiuose projektuose, tiek pramonė, tiek universitetuose. Tokiu būdu jie galėtų pasiekti geresnių rezultatų. Reikia sukurti pasididžiavimo tam tikrą jausmą, sentimentą. Jeigu tu priklausai, pavyzdžiui, kažkokiai grupiai, tai tu gali dirbti su universitetu, kuris vis stiprėja ir tada atsiranda vis daugiau galimybių. O dėl MBO priemonė skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms parodė, kad Tokiu būdu galima pasiekti gerų rezultatų, e, gyventinti vis geresnių projektų. Aš manau, kad tokia priemonė padėjo daugeliu MVI stiprėti įvairiose šalyse. Taip pat e, noriu pasakyti, kad e, skiriamos dotacijos mokslininkams. 5000 dotacijų buvo skirta jauniems mokslininkams ir vienas e, žmogus iš Kroatijos pasakė, kad aš dabar galiu likti Kroatijoje, nes galiu sukurti savo laboratoriją, man reikia išvykti niekur kitur. Tai buvo jauna moteris ir e, tokiu būdu atsirado daugiau galimybių Kroatijoje. Tie dalykai yra unikalūs ir e, mes padėjome sukurti tokią puikiai ypatingą laboratoriją. Soledat Rūjas. Pone Soledat Rūjas, ačiū už klausimą. Aš e, atsakysiu anglų kalba, kadangi jūsų iškeltas klausimas rūpėjo ir kitiems kolegoms. Pirmiausia, dėl TRL ir dar pora kolegų apie tai klausė. Atsakysiu, kad mes e, tikrai visiškai lankstus esam šiuo klausimu, tai priklausys ir nuo jūsų parlamente atliekamo darbo, tad tas pasiūlymas pakankamai lankstus. Čia tikrai galima įvairiai e, jį vertinti, įvairiai jį pasigilinti. Kitas klausimas irgi svarbus. Pone Dali pateikė šį klausimą dėl būtent laisvo apsisprendimo. Ir ponė Korison Ryzen irgi netiesiogiai pateikė tą patį klausimą dėl apsis, laisvo apsisprendimo, pasirinkimo. Tad ES valstybės ir asocijuotos valstybės e, prisideda prie finansavimo pagal horizontą 2020 ir čia aišku vėlgi kalbama apie lėšų gavimo, apie finansavimo tinkamumą ir tokiu būdu iš tikrųjų geriausi ištekliai bus sukaupti primos iniciatyvai. Na, o dabar kalbant konkrečiai apie partnerystės, tai e, e, šiaurės pietų partnerystės, e, pietų ašimis E, tos partnerystės turi e, būti grindžiamos ir e, projektai turi tikrai duoti konkrečių rezultatų vietose. Prima konsorciumas tikrins visus šiuos procesus, kartu žiūrės lyčių įtraukimo aspektų aspekto padėtį, tad mes iš tikrųjų šiaip nedarom įtakos tam procesui. Tai tikrai svarbus buvo klausimas apie tai ir aš norėjau aiškiai atsakyti. Pone Dali dar paklausė dėl TRL technologinės brandos lygio. Tad vėlgi aš kalbėjau apie mūsų šito pasiūlymo lankstumą, tad mes iš tikrųjų mielai galėsim toliau apie tai kalbėti, atsižvelgti į jūsų mintis. Na ir atrodo, atsakiau apie struktūrinius fondus, apie tai buvo paklausta pirmininkas. Komisarė, labai ačiū. Iš tikrųjų, matom, kokia buvo gera mintis, jai pritarė mūsų nariai, kad uh, vėlgi e, atvykot ir pakalbėjot apie šį, šią iniciatyvą, e, skatinančią integravimą mm, kaimininių valstybių ir kartu e, iniciatyvą, kuri prisidės prie tiesiog geresnės padėties ir Europos Sąjungoje. Tad atrodo, kitą kartą jau susitiksim naujaisiais metais, tai dabar belieka tik palinkėti linksmų kalėdų, o kai gersim kalėdinį gėrimą, tai tada komisijos narys bus su mumis. Tad dar kartą ačiū kolegos ir toliau tęsim darbą trečią valandą, kalbėsim apie kosmoso strategiją. Dar kartą labai ačiū.